Vreau să vă spun că procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate. Gerbiami kolegos, norėčiau Jūs informuoti, kad vakar dienos protokolas ir patvirtinti tekstai yra, yra pasiekiami, galite su jais susipažinti. Ar turit komentarų, jeigu ne, tuomet protokolas laikomas patvirtintų. Eikime toliau prie pirmos temos mūsų darbo atvarkėje. Ponios Rys pranešimas dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo. Suteiksiu jai žodį. Pranešėja, ponė Rys, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Aš dar tvarkausi savo popierius. Gerbiamas vicepirmininkė Timerminsai, komisijos nariai Vėla, sveikinu čia atvykus. Labai laiku tos visos temos yra pateiktos. Praėjusiu metu e, gruodį vyko trilogas, aš jame dalyvau ir tas trilogas Europos Sąjungoje pasakė ne vienkartinio naudojimo plastikumų. 12-13 metų maratono dėrybų kad būtų galima parengti plataus užmojo teisės aktus ir būti pavyzdžių visiems. Mes neturime jokio kito pasisrinkimo, kaip tapti lyderiai šioje kovoje. Dešimtį kartų esu pasisakius komisijoje, įvairiose klausimuose, plenarinėse sesijose, kalbėjau be skaičius apie baisų vaizdą mūsų vandenynuose, taip pat ir mūsų namuose Europoje. Uh, Plastikas teršia mūsų vandenynus, jūras ir grėsia, kelia grėsmę mums maisto grandinėje. Laikas imtis veiksmų. Dešimt dažniausiai sutinkamų e, plastiko gaminių. 80 iki jūros taršos, 80 iki procentai jūros taršos produktų būtent plastikas sudaro. Daug, daug laimėjimų buvo pasiekta yra išplėstas sąrašas vienkartinio naudojimo plastiko gaminių, kurie yra draudžiami po dviejų metų. Nuo 2022 metų ir kalba eina apie e, dešimt svarbiausius e, vienkartinių e, plastiko gaminių, stalo įrankių, lėkščių, sukropštukų, šiaudelių, gerimo maišiklių, balinėlių, oro balinėlių, lastelių, Ir taip pat mes labai nesunkiai, labai nenoriai ir sunkiai e, sugebėjome e, padidinti gamintojo atsakomybę, kad jie būtų atsakingi už e, surinkimą šiukšlių. Taip pat kalbėjomės ir sabako, tabako gaminiais, būtent cigarečių su plastikiniu E, filtrų, kad būtų taip pat surenkamos nuoranko, nuorūkos ir jos būtų perdirbamos iki 2023 metų.